Vážené dámy, vážení páni, chers collègues, dear colleagues, poprosím vás, aby ste si sadli. Kolegos, prašyčiau susėsti. We will start. Ir pradėsim. Ako prvý bod dnešného programu schôdze máme schválenie programu, čiže... Pirmiausia, e, šiandienos posėdžio darbo atvarkės patvirtinimas, jeigu niekas neprieštarauja, tai tvirtiname. Kitas dalykas, kitų metų posėdžių tvarkaraščio patvirtinimas. E, visi turėjote galimybę išnagrinėti E, tas datas. Jeigu niekas neprieštarauja, sakome, kad nusis kalendorius patvirtintas. O dabar norėčiau jūsų paprašyti pasirengti balsavimo korteles ir iš karto pradėsim balsuoti. Okay, so we'll start... Taigi, pradedame balsuoti. Žmogaus teisų padėtis ES 2015 metais. Ketvirtas kompromisinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikė, pritvirtinta. 24 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktas kompromisnis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Atsiprašo pirmininkė. Dar kartą. 25 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 26 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Priimta. 28 e, pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Manau, kad reikės patikrinti elektroniškai. Taigi 28 pakeitimas. Pradedame balsuoti. 28. Baigiame balsuoti. Priimta. 27 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 30 pakeitimas. 30. Atkrenta. 29 balsavimas dalimis. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta antroji dalis, kas už. Atkrenta vėlgi, atsiprašau pirmininkė. Po atostogų sunku susigaudyti. Penktas kompromisnis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 32 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 33 už, prieš susilaikė priimta. 34 už, prieš susilaikę. 34. Jūs norit, kad iš naujo balsuotumėm? Dėl 34. Dėl 34. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 35. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 36. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, priimta. 37. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 72. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 140. Kas už, kas prieš, susilaikė, reikia patikrinti, balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 38. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 39. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 40. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šeštas kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Periname prie 42 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 43 balsavimas dalimis. Kas už pirmą dalį, kas prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis už, prieš, susilaikė, priimta. 44 dalimis. Pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis už, prieš, susilaikė, priimta Priimta. 45. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 47. Už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. 48. Už, prieš, susilaikė, priimta. 49. Pirma dalis. Už, prieš susilaikė priimta. Antra dalis už prieš susilaikė atmesta. Trečia dalis už prieš susilaikė priimta. 50. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 51. Kas už pirmą dalį prieš susilaikė priimta. Antra dalis kas už prieš susilaikė, priimta. Septintas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau. Aštuntas kompromisnis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau 65 pakeitimas, dvi dalys. Pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 65. 65. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 66 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Toliau. 68 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 69 dvi dalys, pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis už prieš susilaikė atmesta. 70 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 71 už prieš susilaikė priimta. 73 už prieš susilaikė atmesta. 74 atkrenta, kaip ir visi dar trys kiti. Dešimtas kompromisnis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Toliau 88 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 90 dvi dalis, pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. 91 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 92 už, prieš, susilaikė, priimta. 93 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 94 už, prieš, susilaikė, priimta. 12 kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 11 kompromisinis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 107 pakeitimas dvi dalis. Pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, už, prieš, susilaikė susilaikė, atmesta. 108 pakeitimas. Jis identiškas pasirodo. Už 108 ir 116 kartų kas už, kas prieš susilaikė priimta. 109 kas už, prieš susilaikė priimta. 112 kas už, kas prieš susilaikė priimta. Priimta. 159 atkrenta. Toliau 13 kompromisinės, kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 113 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 117, kas už, kas prieš e, susilaikė. Priimta. 114. Jis atkrenta. Toliau 118. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 119. Balsuojame trimis dalimis. Pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaikė. Reikia tikrinti. Labai atsiprašau, bet turim tikrinti. Mm, Baigia, pradam balsuoti, baigiam balsuoti. Atmesta. 119 antra dalis, kas už. Atkrenta pirmininkė, atsiprašo. Ir trečia dalis. Trečia dalis, kas už, kas prieš. Susilaikė, atmesta. Šimtas septyniasdešimtas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 170 14 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Balsavimas baigtas. Neveikia aparatas. Čia irgi aparatas neveikia. Okay, so should we try again? Compromise 14. 14 kompromisnis. Neveikia? Dar kartą pabandykim. Ok, on va vous rajouter, donc, euh, est-ce que... Tada prirašysim tiesiog jūsų pavardę. Ar veikia, ne? Čia minusas, čia pliusas, ar ne? Pagaliau veikia, aišku. Tik tai vieną prirašom papildomą balsą. Balsavimas baigtas. priimta. Penkioliktas kompromisnis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šimtas trisdešimt trečias, trys dalis, kas už, pirmą dalį, antrą, e, kas prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, trečia dalis, už, prieš, susilaikė atmesta. 134, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 135, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 16 kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 139, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Toliau 17 kompromisinis su pakeitimu žodžiu. Ar kas nors tam prieštarautų pakeitimui žodžiu? Ne, tada balsuokime. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 142 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 143, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 18 kompromisinis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 146, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 19 kompromisinis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 157, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 158, kas už, kas prieš. 158, kas už, kas prieš, susilaikė atvesta. 160, toks pat kaip 161, 162, 163. Balsuosime už visus kartu. Kas už, kas prieš, sulaikė, atmesta. 164, kas už, kas prieš, sulaikė, atmesta. 165, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 167, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 166, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 20 kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 169, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 171, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 172, balsuojame dalimis, pirma dalis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Antra dalis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 173, toks pat kaip 174, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 176, už, prieš susilaikė, atmesta. 175 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 178 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 177 kas už, kas prieš, susilaikė, reikia tikrinti. Reikia tikrinti, balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta. Šimtas septyniasdešimt devintas, kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 181, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 182, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. Pirmas kompromisnis. Kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. Penktas pakeitimas. Dviem dalimis. Pirma dalis, kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. Antra dalis. Už, prieš susilaikė. Priimta. Antras kompromisinis. Kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. Priimta. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Trečias kompromisnis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Dešimtas pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. Vienuoliktas už, prieš susilaikė priimta. Tryliktas už, prieš susilaikė priimta. Galutinis balsavimas dėl viso dokumento, prašom balsuoti. The vote is closed. Baigėme balsuoti, jeigu visi balsavo. 13 in favor, 4 against. 13 už, 4 prieš 2 susilaikė. Okay, so we go. Um... Kągi. Toliau dabartinė ES anglaudos politika kultūros ir kūrybos pramonėse, kas už už pirmą dalį prieš susilaikė patvirtinta, antroji dalis už prieš susilaikė patvirtinta, trečias pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta, ketvirtas pakeitimas dalimis, pirmoji dalis už prieš susilaikę patvirtinta, antroji dalis už, prieš susilaikę patvirtinta, penktoji pirma dalis už, prieš susilaikę patvirtinta, antroji dalis už, prieš susilaikę patvirtinta, šeštas pakeitimas už, prieš susilaikę patvirtinta, septintas už, prieš susilaikę patvirtinta. Pirmas pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. Labai ačiū visiems. Kitas mūsų posėdis spalio 10 dieną. Visiems geros popietės.